E, parlamentarai Juan e, Carlos Guarta e, nuo 12 sausio nebebus parlamento narys. Europos parlamentas skelbia laisvas vietas nuo atitinkamos dienos ir informuoja atitinkamas nacionalinės institucijas. Teisės reikalų komitetas sausio 11 dienos po